Good afternoon. Labą dieną, gerbiami kolegos, gerbiami svečiai. Pradedame mūsų posėdį šiandien ir mūsų klausimus. Pirmas punktas - darbo tvarkės tvirtinimas. Jei niekas nesiūlo ką pakeisti, tai ją tvirtiname. Toliau posėdžio protokolo tvirtinimas, tai 18 ir 19 šių metų balandžio protokolo tvirtinimas. Toliau pirmininkės pranešimai. Turiu tris pranešimus žvejybos uh, komiteto klausimas 15 birželio. Jisai bus nuo 4 iki pusės 7 vakaro Europos parlamente moterų komitetui atstovaus vicepirmininkė Žao Pimentė Lopes. Toliau E, viešas e, darbo grupės posėdis skirtas smurtui prieš moteris. Jis vyks 21 birželio nuo 15 e, iki 16.30 ir bus skirtas Stambulo konvencijos ratifikavimui. Posėdžio pavadinimas - prisijunkite prie Stambulo konvencijos. Padarykite Europą saugę nuo smurto. E, kalbės Europos tarybos, komisijos, pirmininkaujančios šalies atstovai ir, aišku, Europos parlamento bendra pranešėjai e, skirti Europos Sąjungos prisijungimui prie konvencijos. Toliau. E, lyčių lygybės instituto konferencija vyks 20 spalio 16 metais Briuselėje, joje dalyvau 170 atstovų, tie, kas priima sprendimus, taip pat bus ekspertai, e, praktikai, kurie atsakingi už visus šios klausimus. Ir e, aišku, kad mūsų komiteto nariai yra kviečiami dalyvauti šiame renginyje. Mes turime ir ponios Vozenberg pranešimą skirtą moterų karjeroms moksle. Toliau ketvirtasis darbo tvarkės punktas - moterų mm, teisės rytų partnerystės valstybėse ir kitose kaimininėse šalise. Šiek tiek pristatysiu situaciją. Biuras įpareigojo surenkti šį klausimą 23 lapkričio 15 metais Ir mm, šis klausimas padės pasirenkti mm, rengiant neteisėkuros pranešimą savo iniciatyvą mūsų komitete skirtą tai pačiai temai. Mūsų kvestiniai svečiai yra ponė Marijana Kacarova ir dar keletas mm, kitų prelegentų ir mm, svarstysime šią temą, tai yra moterų teisės, rytų partnerystės valstybėse, tai yra e, Moldavija, Ukraina, Baltarusija, Armenija, Gruzija ir Azerbaidžianas. Ir taip pat kitose kaimininėse šalise, tai yra Egiptas, Izraelis, Jordanas, Libanas, Maroko, Palestina, Ukraina, Tunisas, Alžyrija, Libija, Alžyras, Libija ir Sirija. ES pasisako už lyčių lygybę, taip pat siekia, kad jinai įsitvirtintų minėtose partnerystės šalise, yra ir Europos partnerystės priemonė, kuri apima politinį dalyvavimą, ekonominę, ekono, turi ekonominį aspektą ir e, taip pat e, kova su smurtu prieš moteris E, peržiūrėta Europos kaiminystės politika e, turi taikyti diferencijuotą požiūrį, kai kalbame apie ES kaimininės valstybės. Taigi pradedame šiandien mūsų diskusijas. Pirmiausia, aš kaip pranešėja e, šią temą sutiksiu žodį savo, jum leidus, ir pereisiu prancūzų kalbą. Ouais, le micro. Tout d'abord, je voudrais. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ekspertams, kurie sutiko dalyvauti šiuose klausimuose ir prisidėti prie mūsų darbų, rengiant pranešimą dėl moterų teisų rytų partnerystės šalyse ir kitose kaimininėse valstybėse. Kasgi yra ta kaiminystė? Pirmiausia, tai būtų glaudų santykiai su ES arba netgi galima kalbėti apie europinę trajektoriją. Kodėlgi kaiminystės šalis dabar priklauso tam projektui, tai yra tos šalis, kurios glaudžia ilgalaikę partnerystę yra pradėjusios su ES. Ir kai kurios iš tų šalių, ypatingai rytų partnerystės šalis, uh, E, yra pasirinkusios europinę trajektoriją. Mes su šiomis šalimis turime bendras vertybės, pirmiausia, žmogaus teisės ir demokratijos siekis. Aš galbūt e, ir aš ir toliau galiu tik tai pakartoti, kad moterų teisės yra žmogaus teisų dalis. Tos šalis turi vieną bendrą bruožą, tai yra jos išgyvena pereinamąjį laikotarpį arba uh, ekonominių ir socialinių reformų ketina įgyvendinti. Rytų kaip partnerystės šalis patiria socialinę, ekonominę ir kultūrinę e, pertvarką, tiksliau perinamai laikotarpį. Štai pavyzdžiui, viduržėmė jūros kaiminystės šalis yra labiau homogeniškas regionas palyginus su rytų partnerystės šalimis. Dabar dėl geografinės apriepties šio pranešimo Kas dėl moterų dalyvavimo visuomenės gyvenime, tai situacija yra šiek tiek skirtinga tose, valstybė, tose valstybėse. Ir nepaisant to, tvirta ir rimta kaiminystė, demokratija paremta, taipogi žmogaus ir moterų teisėmis ir vyrų bei moterų lygybę paremta e, kaiminystė. Būtent todėl Antroje. Kas dėl antrosios pranešimo e, dalies e, norėjau pasiūlyti, pasidomėti pietinėmis kaimininėmis valstybėmis. Nepamirškime, kad kaiminystės politika šiuo metu yra peržiūrima ir labai svarbu dabar moterų teisės bei emancipaciją įtraukti prie peržiūrimos politikos e, pagrindinių prioritetų. Taigi mano pranešime daugiausia bus kalbama apie rytų kaimynystę, bet nereikėtų visiškai e, atmesti galimybę kalbėti apie pietinės kaimynės bei moterų teisės, teisės juose. Mūsų ekspertai šiandien padės išiškinti panašumus tarp šių dviejų Europos kaiminystės politikos dalių. Tačiau be jokios abejonės niekas nedraudžia vėliau parengti pranešimo vien tik tai apie pietų kaiminystę. Dar norėčiau kai ką patikslinti. Aš nenorėčiau kalbėti apie tą šalis, kurios nepriklauso kaiminystės politikai. Štai pavyzdžiui, vakarų Balkanų šalis, Rusija bei Turkija dvišalių pagrindų yra, pagal dvišalės programas yra įtraukiamos į mūsų veiklą. Ir joms kiti finansiniai instrumentai taikomi. Norėjau atkreipti jūsų dėmesį į šio klausimo svarbą. Ko gero visi šiandien esantys salėje tai puikiai supranta, tačiau reikia ir toliau tai pabrėžti. Tai yra, kad moterų teisų, pagarba moterų teisėms bei vyrų ir moterų lygybė yra bendros su mūsų kaimynais mums vertybės, bet taipogi tai yra būdas skatinti saugę ir demokratinę partnerystę. Moterų teisės turi būti gerbiamos de jure ir de facto tiek ES, tiek kaiminėse šalise. Tam, kad ir moterų dalyvavimas sprendimų priėmė turi būti taipogi užtikrinamas. Stabili kaiminystė remiasi taipogi ir geromis ekonominėmis sąlygomis bei tinkamų moterų dalyvavimų ekonominėme gyvenime. Dabar norėčiau ekspertams ir Europos komisijai keletą klausimų užduoti. Ko gero, pradedant renkti pranešimą, pirmiausia ateina, e, pirmiausia kyla e, klausimai susiję su statistika ir skaičiais, kaip yra su moterų e, dalyvavimu darbo, rinkos, da, darbo rinkoje, kaip yra su atlyginimu skirtumu, kaip yra su smurtu prieš moteris, kaip yra su moterų dalyvavimu e, vietos bei regioninėse institucijose, jų veikloje, kaip yra su teisingumu šioje srityje. Taigi aš e, norėčiau būtent tai išsiaiškinti tam, kad e, pranešimas galėtų remtis faktais, skaičiais. Ir po to jau mes galėsime toliau plėtoti šį klausimą apie moterų teisės šiuose šalise. Kokiegi būtų iššūkiai šiuose dviejose regionuose? Kasgi tie iššūkiai? Svarbiausia, galbūt iš karto reikėtų pagalvoti apie adekvatų ir realistinį atsaką tiems iššūkiams. Galbūt ekspertai galėtų mums nurodyti, kokie yra trumpalaikiai, vidutinio laikotarpio ir ilgalaikiai iššūkiai, bei srity, kokiuose srityse, srityse svarbiausia reikia, skubiausia yra veikti šiandien. Rytų partnerystėje dabar. iš sovietmečio yra paveldėti tam tikri principai įrašyti dar į konstitucijas, tačiau e, lytimi paremta diskriminacija vis dar egzistuoja ir yra rimta problema. Jūsų manimų, dėl kokių faktorių taip yra, kodėl susiklosti tokia situacija? Kitas klausimas viduržėmė jūros valstybės dabar pažiūrėkime manome, kad yra noras daryti reformas, politinė lyderystė yra, tačiau visuomenės yra gana e, konservatyvė šio klausimu, tai čia turiu galvoje Maroką, Tunis ir Alžyrą. Norėčiau dabar paklausti, kokie Europos kaimynystės politikos instrumentai galėtų būti panaudoti tam, kad reformos bei pokyčiai būtų bottom-up iš apačios į viršų įgyvendinti taipogi šiuose šalise, ne vien tik tai iš viršaus į apačią nuleisti. Na ir uh, kokiegi būtų instrumentai bei darbo priemonės. E, čia e, mums, gal, ką galėtume mes panaudoti čia. Na ir galiausiai pranešimas reiškia taipogi ir gerąją praktiką. Tai re, norėčiau dabar paklausti, kaip galima būtų pasidalinti tą gerąją praktiką. Galbūt ekspertai galėtų tokiais pavyzdžiais pasidomėti, tiksliau pasidalinti. Ir mes, be jokios abejonės, Europos parlamentarai galėtume e, prisidėti prie tos gerosios praktikos skleidimo. Tai štai tokie būtų pirmieji klausimai, kurie man kilo pradėjus renkti pranešimą. Ir manau, kad dabar būtų puikiai proga išgirsti atsakymus. Iš karto norėčiau padėkoti kalbėtojams. E, mielai išgirsime, išklausysime jūsų pasiūlymų, kritikos e, bei taipogi novatoriškų idėjų. Na ir daug negaiždama iš karto suteiksiu žodį mūsų pirmajai kalbėtojai, poniai Marijanai Kacarovai, kuri yra įkūrėja ir pirmininkė Bulgarijos moterų gynimo asociacijos. Mes su ponė Kacarova esame pažįstamos, aš norėčiau jai padėkoti. Ji jau ilgus metus kovoja prieš smurtą, prieš moteris, jį gina moterų teisės. Taigi, ponė Kacarova, žodis jums nekantrai. Laukiame jūsų pasisakymą. Thank you very much. Ačiū, Gabrielė. Ačiū už įžanginį jūsų pasisakymą ir už klausimus, kuriuos uždavėte mums kaip ekspertams. Mes tikimės atsakyti į visus šios klausimus šiandien, bet dėja laiko greičiausiai nebus pakankamai. Tikrai ir aš ir kolegos pranešimo rengimo procese esame pasirengę bendradarbiauti ir visokiojopai mm. pagelbėti. Taip pat norėčiau padėkoti poniai Garcia Peres, pirmininkai, nežinau ar šiandien ji čia yra, bet ačiū jai už tai, kad ji pakvietė mus dalyvauti ekspertų teisėmis šiame posėdėje ir ačiū Jums e, už tai, kad e, Jūs tikrai e, Bulgarijoje siekiate politinių permainų, siekiant lyčių lygybės ir siekiant pabaigti smurto prieš moteris. Ir ačiū visiems komiteto nariams už tai, kad pasirinko šią temą diskusijoms ir kad kalbama apie rytų ir pietų partnerystę, nes aš manau, kad iš tikrųjų dabar yra pats laikas kalbėti apie šios klausimus. Šiandien aš norėčiau sutelkti dėmesį į e, du pagrindinius elementus, du pagrindinius klausimus susijusius su moterų teisėmis rytų ir pietų partnerystėje tie klausimai galbūt dažnai nėra įtraukiami į politinę darbo atvarkę, o statistiniai duomenys um, nėra um, prieinami, jų tiesiog nėra ir aš tikiuosi, kad pranešimas bus um, pati ta pradžia, kuri paskatins tolesnį darbą su šiais klausimais. Ir pirmasis klausimas būtų moterų vaidmuo, mm, baigiant konfliktus ir užtikrinant saugumą ir taiką. Ir antras e, klausimas e, specialus moterų E, karo teritorijose e, vaidmuo ir joms kylantis pavojai. Aš manau, kad e, labai svarbu užtikrinti moterų lygybę ir saugumą Europos kaimininėse šalise. Lygios moterų teisės yra ne vien etikos klausimas ar teisingumo klausimas. Lygios moterų teisės jomis turėtų būti suinteresuotos visos e, šalis. Jei neužtikrinamos e, vienodos moterų teisės, e, kyla grėsmė ir sveikatos ir saugumo srityse. Karo teritorijose, kur mm, vyrai dalyvauja kovos veiksmuose, moteris dažnai tampa smurto aukomis, jos užtikrina visos bendruomenės gyvenimą, jos yra taikos aktyvistės, žurnalistės, e, mokytojos, teisininkės, e, pasakotojos ir dainininkės. E, jos dažnai prievartaujamos ir prievarta tampa dažnai žinia siunčiama kovojantiems vyrams. Jos taip pat priverstos gimdyti prievartos vaikus. Prisiminsiu Čečenijos konfliktą dešimtajame dešimtmetyje. Aš tada susitikau su dešimtimis išprivartautų moterų ir mačiau, kaip, kaip beviltiškai jos jaučiasi, jaučiau jų gėdą ir bejėgiškumą, bet to pačiu moteris rodė didžiulę valią jos pasiryžusios išgyventi ir papasakoti savo istoriją ir siekti taikos. Ir 2007-aisiais aš įkūriau organizaciją, kuri apsaugotų šias moteris. Kodėl kalbame šiandien apie tai? Tiesą sakant, tiesa yra tokia, kad iki šiol tarptautinė bendruomenė neužtikrina saugumo ir daugiau nei pusė visų taikos susitarimų pasaulyje žlunga per pirmosius penkis metus. Yra e, daugiau, yra daugiau nei tuzinas aktyvių konfliktų pasaulyje ir iš visų rytų partnerystės šalių tik Baltarusija yra ta šalis, kuri, kurioje pastaraisiais metais nebuvo konfliktų. Ukrainoje yra aktyvus e, kariniai veiksmai Kalnų Karabacho konfliktas tarp Armenijos ir Azerbaidžano, Gruzijos e, situacija ir užšaldytas konfliktas Pietų Osetijoje ir Abhazijoje, taip pat e, Moldovoje. Ar žinote, kad per metus kariniams konfliktams e, išleidžiama septynių metų jungtinių tautų e, biudžetas. Moteris neįtraukiamos į taikos dėrybas, jos e, neįtraukiamos į institucijų užtikrinančių taiką darbą. Jos tampa aukomis ir nedalyvauja sprendimų prieimime. Moteris sudaro 80 procentų visų aukų kariniuose konfliktuose. Taigi neįtraukti moterų į taikos dėrybas yra tiesiog nelogiška. Kodėl tai būtų svarbu? Yra daug informacijos rodančios, kad moteris žymiai prisideda prie taikos procesų pasaulyje. Moterų dalyvavimas padeda pasiekti tvarių rezultatų. Kai moteris įtraukiamos į taikos procesus, jos kelia žmogaus teisų, teisingumo, susitaikymo klausimus, kalba apie ekonomikos atkūrimą ir tokius klausimus kaip um, sanitarijos klausimai, apsirūpinimas maistų ir vandeniu. Nepamiršiu, kad um, Liberijos prezidentė pirmiausia, užėmusi savo mm, postą, pasirūpino pirmiausia vandentiekių Liberijos namų ūkiuose. Pasakykite, kiek vyrų prezidentų uh, šalyse po konflikto pirmiausia pasirūpina vandentikiu. Ir vis dėlto 2012 ataskaita parodė, kad e, nuo 1992 metų tik 4 procentai visų e, taikos darybų dalyvių e, buvo moteris. 3,5 procentų moterų buvo stebėtojus, E, labai nedaug jų dalyvavo taikos dėrybose. Taigi, aišku, kad egzistuoja problema pasaulio lygmenių. Ir neseniai atlikti tyrimai rodo, kad rytų partnerystėje moteris neįtrauktos į Kalnų Karabaho konfliktą 2012 e, e, Ženevos dėrybose buvo vos kelios moteris. Šiandien jų yra dvi šiame procese. Moteris taip pat neįtrauktos į Minsko procesą, kur siekiama baigti Ukrainos konfliktą, konfliktą, išskyrus galbūt ponę Merkel, kuri dalyvauja Mm, bet e, apskritai apie moterų įtraukimą kalbėti negalima. Taip pat ir užnestrio konflikte Moldovoje moteris e, nedalyvauja. Ta pati galima pasakyti apie Sirijos konfliktą ir kitus konfliktus. Be 2016 kovo mėnesį buvo pranešta, kad dešimtis moterų atstovaujančių piliečių visuomenę uh, E, galės dalyvauti dėrybose konsultant, konsultančių teisėmis. Tai geriau negu nieko, bet vis tiek, kalbant apie Sirijos konfliktą, moteris yra užribėje. Šiandien matome, kad rytų Ukrainoje yra ginkluotas konfliktas. Daug, jis nebėra galbūt pirmosiuose žiniasklaidos puslapiuose, bet daugybė žmonių tose teritorijose patiria pagrindinių teisų pažeidimus, e, yra diskriminuojami, apšaudomi, apšaudomos civilių teritorijos, neužtikrinamos pagrindinės paslaugos, nemokamos pensijos ir socialinės išmokos, nėra užtikrinama medicinos pagalba ir aprūpinimas maistu, nekalbant apie kankinimus smurtą ir e, judėjimo apribojimą. Aš e, paskutinius porą metų dirbau jungtinių tautų stebėjimo misijoje Luganskė, Dnepropestrovskė ir Zaporožėje. Seksualinė prievarta, kurią patiria mergaitės ir moteris, yra šio konflikto dalis, bet moteris bijodamos E, keršto nepraneša apie tokius atvejus. Konfliktas e, lėmė tai, kad daugybė moterų ir vaikų e, tampa priekybos žmonėmis aukomis, bet nėra konkrečių skaičių, kurie leistų pamatuoti šį, šio reiškinio mastą vis daugėja smurto prieš moteris atveju visoje šalyje. Tai yra visos visuomenės militarizavimo rezultatas. Ir mes matome, kad tas pats vyksta visose pasaulio vietose, kur yra konflikto. Grįžta kovotojai, kurie yra traumuoti to, ką patyrė ir Jie patys e, atsakingi už daugelį, už daug smurto atvejų. Žinome, kad e, ISIS e, kariai sudegino gyvas moteris narvuose už tai, kad jos atsisakė tapti sekso vergėmis. 3000 moterų dabar dar yra kalinama kaip e, seksualinės vergės ir e, dabar vyksta dėrybos dėl šių moterų išlaisvinimo. Neseniai atliktas e, tyrimas parodė, kad rytų partnerystės šalyse moteris apskritai nedalyvauja politinių sprendimų prieimimo procesuose. Ir nors moteris politikės geriausiai galėtų spręsti klausimus susijusius su moterų teisėmis ir moterų saugumu. Bet e, vis dėlto taip nėra. Ir dabar tiesiog vengiama tokių temų kaip smurtas prieš moteris ar moterų teisės. Ir e, politikai bijo būti pavadinti feministai, tai yra labai neigiamas e, terminas, reiškintis, kad e, esi e, niekam tikęs. Taigi, rytų, rytų partnerystės politikai E, turi pirmiausia suvokti, kad e, jų politiniai veiksmai yra svarbus apsaugant moteris ir mergaitės. Taip pat ES institucijos ir parlamentas e, turi paremti šios politikus. Dabar moterų teisės yra paliktos pilietiniai visuomeniai ir moterų grupėms, bet Dažnai moterų teisų klausimas yra neįtraukiamas į nacionalinio ligmens diskusijas. Taigi e, nieko keisto, kad e, moteris nedalyvauja ir taikos dėrybose regione. Ką ES gali padaryti, kad padėtis pasikeistų? Pirmiausia, aš manau, kad mes patys turėtume pasikeisti iš devinių specialių įgaliotinių atstovaujančių ES, dalyvaujančių taikos procesuose visame pasaulyje, taip pat ir rytų partnerystėje. Kiek iš jų yra moterų? Ne vienos. Galėtumėt pasakyti, kad užsienio reikalų klausimai ES yra moters rankose, tai galbūt e, balansas yra, bet mes kalbame apie tiesioginį moterų dalyvavimą taikos dėrybose. ES turi būti pavyzdys. Taigi mes turime peržiūrėti savo samdymo ir paskirimo procedūras, e, kad e, užtikrintume pusiausvyrą, lyčių pusiausvyrą taikos dėrybose ir svarstyti turėtume mm, pirmiausia moterų kandidatūras e, tokiems postams. Taip pat mm, turėtų būti rodikliai, mm, rodantis, kiek moterų dalyvauja formaliuose taikos procesuose. Yra dvi Europos parlamento rezoliucijos dėl moterų konfliktuose ir moteris konflikto zonose, tai šeštųjų ir dvyliktų metų rezoliucijos, bet ar jos įgyvendintos. Pavyzdžiui, 2016 vasario 2 dienos rezoliucija e, ragina, kad taikos procesai viena jų, vienas svarbiausių jos sąlygų būtų moterų dalyvavimas. Taip pat, e, kad e, būtų įtraukiamos moteris vadovės, moterų organizacijos ir vietos pilietinės visuomenės organizacijos. Uh, į taikos procesus. Parlamentas turi mm, padėti daugiau pastangų, kad e, moterų dalyvavimą įtrauktų kaip svarbiausia sąlyga e, dėrybose tarp ES ir pietų ir rytų partnerystės šalių. Toje pačioje rezoliucijoje raginama mm, sukurti e, specialaus moterų saugumo e, postą, įgaliotinio postą. Taip pat raginama, kad ES atsakingos darbo grupės ir atsakingi skyriai bendradarbiautų su šiuo įgaliotiniu ir derintų atitinkamas strategijas ir veiksmus. ES moterų saugumo ir taikos grupė turėtų būti sustiprinta įsteigus specialus įgaliotinio postą. Ir tikėkime, kad tai bus speciali įgaliotinė moteris, kuri užims um, šias pareigas. Um, Na ir tai, kad moterų atstovavimus organizacijos dalyvautų taikos, įtraukiamus dabar į taikos dėryba, dėrybas, nereiškia, kad jos, mm, joms yra skiriamas e, svarbus vaidmuo. Moteris e, turi uh, E, būti parengtos, jos turi praeiti atitinkamus mokymus, e, kurie leistų e, joms produktyviai dalyvauti taikos procesuose. 1325 Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucija tapo svarbių veiksmų mobilizuojant moteris formalių taikos procesų e, užrybėje 2011-aisiais mm, Gruzijos parlamentas patvirtino 2012-2015 metų planą, pagal kurią būtų įgyvendinta jungtinių tautų rezoliucija 1325 ES turėtų raginti visas rytų partnerystės šalis įgyvendinti šią jungtinių tautų rezoliuciją ir e, užtikrinti e, šios rezoliucijos nuostatų įgyvendinimo stebėseną. Taip pat e, turi būti dirbama su humanitarinėmis organizacijomis, įtraukiant moterų organizacijas į krizės situacijų sprendimo veiksmus, ne vien uh, konflikto metu, bet ir po konflikto. Taip pat turi būti sustabdytas nebaudžiamumas už smurtą ir žmogaus teisų pažeidimus. Aš pabrėžiu šį klausimą, nes labai dažnai iš tikrųjų e, tai nėra užfiksuojami dalykai konflikto metu. Būtina taip pat e, užtikrinti moterų ekonominį stabilumą. Tai leistų sumažinti taip pat ir priekybos žmonėmis ir išnaudojimo mastą. Ir galiausiai turi būti užtikrinamas moterų organizacijų ir įvairių grupių finansavimas e, konflikto ir po konflikto pokonfliktinėse zonose. Turi būti įsteigti veiksmingi ir nebiurokratiniai finansavimo mechanizmai, kurie padėtų moteriams ir ištisoms bendruomenėms. Mes turėtume įsiklausyti į moteris, jų nuomonę apie tai, kas um, pirmiausia turi būti padaryta e, teritorijose, kuriuose e, yra konfliktai ar kuriuose ką tik baigėsi konfliktai. turi būti finansinė, užtikrinta finansinė parama toms moterims, kurioms e, yra grasinama ir kurios e, yra labai pavojingoje padėtyje. Aš pastaraisiais metais keliavau į kalėjimus, konflikto zonas, žudinių vietas, kapinės E, pažįstu moterų, kurios e, buvo nužudytos tam, kad būtų nutildytos Ana Politkovskaja, Natalija Stimirova, dvi žurnalistės ir aktyvistės, e, su kuriomis aš susipažinau per karą Čečenijoje. Jos užsiemė žmogaus teisų žurnalizmu, pasakoja žmonių istorijas, bet ir teikia paramą tų istorijų veikėjams. Ana Politkovskaja buvo nužudyta 2007-aisiais Maskvoje savo name prezidento Putino, Putino gimimo dieną. Jos žudikai žinojo, kad bus nenubausti. Ir nors žudikai identifikuoti, bet užsakovičios žmogžudystės ne. Natalija Stemirova dirbo memorial organizacijai ir taip pat rašė tyriamojo žurnalizmo mm, mm, istorijas, straipsnius apie Čečenijos konfliktą. Ji taip pat buvo nužudyta. E, kaip ir Ana, ji rodė e, kraupę civilių situaciją Čečenijoje. Rusijos e, valdžios institucijos iki šiol nerodo jokios politinės valios rasti uh, šio nusikaltimo autorius ir vykdytojus. Praėjus metams po jos nužudimo aš įsteigiau, po Anos Politkovskijos nužudimo, aš įsteigiau premija, kuri yra skiriama moteriams žurnalistėms konfliktų zonose, kuri, kurios kaip Ana, rizikuodamos gyvybę, uh, pasakoja pasauliui apie konflikto zonas. Per pastarosius dešimt metų aš susipažinau su daugybė moterų, kurios gavo Politkovskajos apdovanojimą Afganistane, Irake, Darfūre, Sirijoje, moteris e, rizikuoja gyvybę, pasakodamos tiesą, siekdamos apsaugoti civilius e, ginkluotose konfliktuose. 2011-aisiais e, moteris iš Sirijos gavo šį apdovanojimą. Drasi moteris, kuri drąsiai kalba apie žiaurumus jos šalyje. Ji priversta slėptis dėl to, ką rašo. Taip pat jos šeimos nariai yra įkalinti ir patiria kankinimus. Turiu pabaigti jau. Ji taip pat e, gavo Sakarovo prizą, parlamento prizą. 2013 gruodžio mėnesį ji ir jos vyras buvo pagrobti Sirijoje mm, islamo armijos uh, grupės ir jų likimas iki šiol yra nežinomas. Taigi matome, kad uh, panašių istorijų yra visur. Uh, ir um, Sirijoje, ir rytų partnerystės šalyse. Moterims grasinama, jos įkalinamos ir žudomos, siekiant nutildyti moteris. Ir aš nuolat e, klausiu savęs, kaip mes galime apsaugoti tuos, kas drįsta kalbėti pavojaus akivaizdoje. Ir kaip e, mes galime paremti žurnalistėms, e, žurnalistės, aktyvistės, kurių ne visi nori klausytis. Ir labai trumpai ką dar galėtų padaryti ES ir ES parlamentas. Kalbėkime ne vien apie moteris aukas, kalbėkime taip pat apie mm, tai, kokią paramą galėtume suteikti moterims ginančioms žmogaus teisės. E, turime užtikrinti veiksmingą apsaugos mechanizmą, nustatyti specialų vizų režimą šioms moteriams, kad jos galėtų pabėgti ir išsigelbėti. Taip pat įsiklausykime į moterų žmonių, žmogaus teisų gynėjų nuomonę. Ir galbūt šis komitetas Europos parlamente galėtų pirmiausia to užsiimti moterų iš rytų ir pietų partnerystės balsai turėtų prisidėti, kalbant apie politikos rytis, partnerystės srityje. Turi būti kovojama su nebaudžiamumu, siekti veiksmingų moterų apsaugos priemonių, taip pat kovoti su smurtu prieš moteris. Svarbu apsaugoti teikiančius informaciją asmenys. Na ir ačiū už galimybę dalyvauti šioje diskusijoje. Dėkui, gerbiama prelegentė. Išklausėme jūsų minčių, laukia iš tiesų labai daug darbų. Jūs pristatėte situaciją E, kalbėjote apie taip, kaip svarbu, kad moteris dalyvautų priimant sprendimus, taip pat ir ekonominėje srityje. Ir palėtėte daug svarbių aspektų, o dabar norėčiau sėkti žodį poniai Veronikai Gžebalskai. Jis yra iš Lenkijos mokslo akademijos e, instituto, kuris užsima socialiniais tyrimais. E, labą dieną. E, noriu padėkoti moterų komitetui, kad galiu šiandien kalbėti šią temą skirtą lyčių lygybei užtikrinti. Labai svarbu išspręsti pačias pagrindinės problemas šioje srityje e, rytų partnerystės šalise. Marijana mm, pasakė, kad lyčių lygybę užtikrinantis e, judėjimai e, yra labai glaudžiai susiję su moterų teisų apsauga ir ne tik partnerystės kaiminėse valstybėse, bet ir Europos Sąjungoje. Ir įprastinė politika šių problemų m, mm, nesugeba išspręsti. Mes turime uh, iš naujo m, mm, pagalvoti, kaip čia turėtume elgtis ir labai svarbus vaidmuo tenka politikam. Kai kalbame apie politinės rekomendacijas skirtas e, moterų teisų apsaugai rytų partnerystės šalise, tai pirmiausia orientuojamasi į du dalykus - į tą tradicinę patriarchalinę struktūrą Ir čia bandysiu paaiškinti, kaip visa tai lemia, kaip ta struktūra lemia e, ribotas moterų galimybės dalyvauti sprendimų prieimime ir apskritai visuomenės gyvenime. Be to, reikia pabrėžti, kad įstatymai ne visuomet užtikrina moterų lygybę. Bet noriu pasakyti, kad tiek ta patriarchalinė visuomenė struktūra, tiek nepakankamas įstatymų e, šių klausimų apriepimas nėra mano pasisakymo temos. Aš noriu pasakyti, kad labai svarbu e, bandyti pažiūrėti į lyčių lygybės užtikrinimo aspektą bendrai. Aš pirmiausia pabandysiu pristatyti, ką mes žinome apie tokius judėjimus, e, pristatysiu situaciją rytų partnerystės valstybėse ir pateiksiu pasiūlymus, kas yra tie judėjimai. Tai yra e, socialinis judėjimas, e, kuris e, dažnai mm, yra e, dažnai siekia kritikuoti sieki užtikrinti lyčių lygybę. jie, e, tokie judėjimai pasisako prieš lyčių lygybę, prieš e, mažumų, seksualinių mažumų teisės. Ir šie judėjimai vienyje labai daug įvairių judėjimų, kurie nori pakirsti demokratinės visuomenės pamatus. Nors mm, tyrimai e, skirti tokiem judėjimam, kurie kovoja prieš lyčių lygybę, tik prasidėjo, tai vis tiek reikia pasakyti, kad e, šie judėjimai vaidina pakankamai didelį, pakankamai svarbų vaidmenį. E, šie judėjimai turi tam tikrų bendrų bruožų. Kokie tie bruožai? Pirmiausia, tai bendras antropologinis pagrindas, kurį galima mm, sieti su uh, romėnų katalikų bažnyčios mokymu. E, tai yra naujosios evangelizacijos koncepcija. Kita savybė E, kitas jų bruožas e, tai yra mokymai e, susiję su mm, moterų padėtimi ir su tuo, kad moteris mm, vaidina visuomenėje tik tokį pagalbinį vaidmenį. Taip pat tose mm, judėjimuose aktyviai dalyvauja katalikų bažnyčia rytinėse valstybėse ortodoksų bažnyčia. Ir rengiamos įvairios diskusijos skirtos ir šeimos vaidmeniui. Taip pat šiuose judėjimuose dalyvauja kraštutiniai e, dešiniųjų e, pakraipų judėjimai taip pat įvairūs judėjimai pasisakantis prieš mm, abortus, taip vadinami mm, judėjimai už gyvybę. Jie remia ir, ir remiasi e, konservatyviomis vertybėmis. Europos Sąjunga pristatoma kaip tautų kolonizatorė, ir sakoma, kad norima e, primesti europinio elito e, nuomonę nacionaliniam valstybėm. Aš labai atsiprašau, nes paprastai kalbu labai greitai, sako kalbėtoje. Taigi, noriu pasakyti, kad mūsų atliekamas tyrimas labiausia uh, E, nagrinėjo situaciją ES ir Amerikoje. Ir nelabai žinome, kokia situacija yra rytų partnerystės šalise. Armenijos, Azerbaidžiano, Baltarusijos, Moldovos e, aktyvistai e, neturi palyginamųjų tyrimų šioje srityje. Rytų partnerystės valstybėse, kaip ir kitose e, kaiminystės valstybėse, dalyvauja panašus judėjimai, e, taip vadinami judėjimai už gyvybės išsaugojimą. Ukrainoje taip pat yra e, tokie judėjimai. Gruzijoje taip pat pastebimos ir suaktyvėjusias ekstremistinės grupės. Ukrainoje taip pat didėja kraštutinių dešiniųjų grupuočių aktyvumas ir įvairūs smurtiniai veiksmai. Lvove, e, kai vyko LGBT atstovų festivalis, e, tokie judėjimai e, pasireiškia labai aktyviai ir festivalio dalyvius teko evakuoti. Jų teiginiai E, pavyzdžiui, kaip e, graikų katalikų bažnyčios galva e, apkaltino demokratinius judėjimus siekių paversti Ukrainos žmonės vergais. Ir buvo sakoma, kad Ukraina taps homo diktatorystės auka Europa laikoma mm, tų judėjimo atstovų prilyginama totalitariniai ideologijai. Tokie judėjimai įvairiose šalise e, veikia panašiais principais ir dažnai e, tokius, e, tokių judėjimų tam tikrus veiksmus skatina uh, tam tikrų ES teisės aktų prieimimas. Armenijoje e, tokia kampanija prasidėjo 14 metais, kai parlamentas patvirtino įstatymą dėl vienodų teisių vyrams ir moterims užtikrinimo ir atitinkamos ekstremalios dešiniosios grupuotės ir jas remiančios nevyriausybinės organizacijos kritikuoja nacionalinius politikus, vadindami juos išdavikais ir mm, nacionalinių valstybių pamatų grovėjais. E, ekstremistinės grupuotės e, bando sutrukdyti įvairiems demokratiniams renginiams. Ukraina, kalbant apie lyčių lygybės užtikrinimą, yra labiausiai pažengusi tarp rytų partnerystės šalių ir čia Ukrainos politikai e, kritikuojami kaip e, pagrindinių pamatinių šeimos vertybių m, pa paminėjai kokias išvadas galėtume padaryti, kaip turime e, kovoti su tokiais judėjimais. Galbūt e, norėtume jos laikyti tik tai tam tikrais patriarchalinės visuomenės Mm, liekanų mm, pasireiškimo judėjimais. Bet taip nėra. Tai yra e, judėjimai, su kuriais senomis priemonėmis negalime kovoti. Tai yra naujo tipo politiniai judėjimai. tokie judėjimai dažnai veikia šalise ir yra stiprus šalise, kur yra e, labai stiprus tradiciniai įsitikinimai. Pavyzdžiui, Armenijoje 60 procentų vyrų galvoja, kad moteris negali būti lyderės ir 60 e, procentų moterų gailisi, kad jos negimė vyrais. tokie judėjimai prieš lyčių lygybę e, turi jau pakankamai seną istoriją ir yra tarptautinio pobūdžio, pasireiškiantis tiek tarptautinių, tiek vietinių e, mastų. Ir atitinkamai su jais reikia kovoti irgi tiek tarptautinių, tiek vietinių mastų turime skirti daugiau e, dėmesio ir išteklių padėdami e, vietiniams judėjimams, kurie e, yra prodemokratiniai. Ir turime visat suprasti, kad tokie judėjimai nėra tik grinai nacionalinio vietinio pobūdžio, o yra tarptautinio masto judėjimai. Taip pat e, remdami vietinius prodemokratinius judėjimus turime suprasti, kad to neužtenka. Vis daugiau žmonių rytų partnerystė šalyse, taip pat ir Europos sąjungos valstybėse vis labiau pradeda abejoti Europos integraciją ir abejoja, ar pavyks visiems užtikrinti lygias teisės. Taigi pačiai Europos Sąjungai reiktų pažiūrėti, peržiūrėti savo e, lyčių lygybės ir lyčių teisių ir, ir, ir e, vienodų teisių užtikrinimo politiką. tokie antidemokratiniai judėjimai e, kursto e, įvairias e, baimės susijusias su didesnė Europos integracija. Ir turime siekti kovoti su tokių judėjimo atsiradimo priežastimis. tie, kas Europoje priima sprendimus, turi mm, siekti užtikrinti, kad žmonių pasitikėjimas demokratija e, nesusilpnėtų. Dėkuoju pranešėjai, dėkuojame už pranešimą, dėkuojame už tokį originalų požiūrį šiuo klausimu. Na, aš dar ko gero, taipogi ir pati bandysiu užduoti Jums keletą klausimų. Na, dabar iš karto žodį suteiksiu ponui Vincent Flores. Jis kalbės apie moterų e, padėtį pietinės kaimynystės šalise. Taigi mes norėtume išgirsti jūsų požiūrį į moterų vaidmenį ir apie tai, kaip partnerystės kaimynystės programos prisideda prie moterų vaidmens stiprinimo šiose šalyse. Prašom žodis jums. Ačiū, aš kalbėsiu angliškai. Aš esu Vincent Forest iš Euromed Rights. Advocate, uh, Rights. Pabandysiu kalbėti kaip įmanoma lėčiau. Omed Rights yra organizacija, kurią aš atstovauju, tai yra tinklas, kurį sudaro apie 70 organizacijų ir e, iš Europos ir iš pietų šalių. 50-50 maždaug. Ir tuo yra unikali ši e, organizacija. Aš pakviestas į šią diskusiją, todėl kad e, Mes jau kurį laiką dirbame su šiais klausimais ir praeitą lapkritį pasirodė mūsų komunikatas šią temą. Mes dirbame mišrios sudėties grupėje. Dalis grupės ES, dalis Viduržėmio jūros regiono e, šalis. Ir mes daugiausiai dirbame su smurto prieš moteris klausimais. Pirmiausia, pasakysiu, kad turime pripažinti, kad e, po arabų pavasario, bet ir prieš, tai buvo tam tikrų teigiamų pokyčių, tam tikrų konstitucinių pokyčių Marokė, Tunise. Marokė peržiūrėtas šeimos kodeksas, Taip pat priimtas įstatymas Egipte 2008-aisiais draudžiantis moterų genitalijų žalojimą. Taip pat mm, Libane ir Nigerija e, priimti teisės aktai šią prasme. Taip pat Marokė ir mm, Marokė jau priimti, o Tunisė rengiami įstatymai dėl smurto prieš moteris. Taigi, mūsų grupė dirba su moterų teisėmis ir mm, lygiomis teisėmis, bet iš tikrųjų e, reikėtų sakyti galbūt, kad mūsų grupė dirba su lygių teisių nebuvimu. Tunisas e, ir Palestina vienintelės e, šalis, kurios ratifikavo atitinkamą dokumentą. Taigi darbo šioje srityje yra labai daug. Galbūt atsakysiu į klausimą apie tai, koks pilietinės visuomenės vaidmuo teisėkuros procesuose įvairiuose šalise. Mm, iš tikrųjų, tas tie teisėkuros procesai daugiau atspindi labai konservatyvų požiūrį tų šalių visuomenėse. Ir e, nors 2008-aisiais Egipte, kaip sakiau, primtas įstatymas draudžiantis e, moterų lyties organų žalojimą, neseniai, e, gegužės mėnesį, mergaitė mirė po apipjaustimo. Taigi yra problemų, iš tikrųjų tai, kad priimami kažkokie teisės aktai konkrečioje srityje, tai nereiškia, kad praktikoje e, baigėsi tokia neigiama praktika. Na ir grįžtant prie to, ką Marijana sakė apie tai, kad e, moteris tampa taikiniais ne vien dėl to, kad jos gina moterų teisės, bet tiesiog dėl to, kad yra moteris, jos patiria diskriminaciją. Uh, Mm, ir patiria seksualinę mm, prievartą ir grasinimus. Ir tie grasinimai susiję su jų garbe ar padėtimi visuomenėje. Taigi mm, pietų kaiminystės valstybėse, kaip ir ES bei kitur pasaulyje, šios problemas aktualios. Mūsų partneriai labai atvirai kalba mm, su mumis apie tai, kad e, per pastarosius metus padaryta pažanga iš tikrųjų nereiškia, kad praktiškai yra teigiamų pokyčių. Moterų teisų gynėjai susiduria su atsakomaisiais veiksmais, su kai kuriais kai kurių visuomenės grupių labai priešišką reakciją. Dabar galbūt trumpai apie ES tarptautinius instrumentus, mm, ypač mm, susijusius su paskaiminystės politika. Kaip žinome, nėra specialių instrumentų skirtų šiam, e, šiai partnerystiai. Euromet partnerystėje, taigi turime galvoti apie bendrą e, lyčių veiksmų planą, kolegė kalbės apie antrą lyčių veiksmų planą. Tai yra gerai, aišku, nes šiame dokumente sakoma, kad lyčių aspektą bus atsižvelgiama mm, visose ES užsienio politikos srityse e, ir mes siekiame mm, Europos komisijoje ir e, išorės veiksmų tarnyboje mm, užtikrinti tą principą, kad lyčių lygybės principai E, turi būti e, įtraukti, e, aiškiai, į darbo tvarkę. Taigi žiūrėsime, kaip praktiškai viskas yra įgyvendinama, kaip lyčių veiksmų planas bus įgyvendintas. Nežinau, kad pirmoji mm, veiksmų plano versija nebuvo įgyvendinta nepriekaištingai, buvo tam tikrų problemų. Uh, Taigi, kaip sakiau, moteris yra mm, teisiškai neginamos ir todėl ES turėtų iš tikrųjų didelį dėmesį skirti e, asmenų apsaugai, asmenų ginančių žmogaus teisės. Peržiūrėtoje Europos kaiminystės politikoje yra e, E, kalbama apie lyčių veiksmų planą. Taip pat aiškiai kalbama apie moterų teisės ir, kaip žinau, dabar ES derasi su kai kuriais e, partneriais - Libanu, Jordanija, Egiptu, netrukus Jordanu. Ir girdėjau, kad e, bus moterų teisės nustatytos kaip partnerystės prioritetas. Tai aišku yra gerai. Bet svarbu ir tai, kad e, svarbu moterų teisių ir lyčių lygybės e, rodikliai būtų įtraukti ir į partnerystės sutartis ir kad būtų rengiamas ataskaitos apie šių nuostatų įgyventinimą. Labai svarbu, kad ES toliau reikalautų, ypač iš Maroko ir Tuniso, kad būtų akcentuojamos moterų teisės. Tunise, pavyzdžiui, buvo pasiūlytas e, moterų apsaugos įstatymas, bet jis buvo gerokai susilpnintas ir patvirtintas vyriausybės susilpninta forma. Taigi, Mes turime kalbėti apie teisiškai privalomas priemonės mm, ir žinote, kad tokias e, priemonės turėtų pasirašyti e, pietų ir rytų viduržėmio jūros regiono šalis. Rūdienį mes pradėsime mm, kampaniją dėl konvencijos, ir sieksime informuoti visuomenę apie šią konvenciją, nes e, kol kas iš tikrųjų jos matomumas ribotas ir nedaug apie konvenciją žinoma. Nepakanka konvenciją pasirašyti ir ratifikuoti, svarbiausia gyvendinti. Gyvendinti konvencijos nuostatas. Prevencija, apsauga, persekiojimas baudžiamasis. Tai yra svarbu. E, Kipras, Turkija, Tunisas, Jordanija. Kipras pasirašė konvenciją, bet neratifikavo, Turkija ratifikavo ir jau netrukus įsigalios. Bet Turkijoje iš tikrųjų Dar yra problemų susijusių su įgyvendinimu. E, jeigu pažiūrėsime, kiek e, yra pranešimų apie nusikaltimus ir kiek e, yra apkaltinamųjų nuosprendžių, tai matome, kad yra didžiulis skirtumas. Taigi mes turime kalbėtis ne vien su kolegomis, ne, ne vien su EURMED partnerystės šalimis, bet kalbėti ir su ES valstybių narių vyriausybėmis. Na ir aš išplatinsiu informaciją apie Tunisą, Palestiną, kitas šalis, ten yra faktai, informacija skaičiai susiję su situacija šiuose šalyse. Ačiū ponui Forest, ačiū už e, visą informaciją pateiktą apie pietų kaimynystės šalis. Dabar e, eilį tam kalbėtojai, kuriam jau buvo kelti klausimai ankstesnių pasisakymų metu. Taigi kas kartą, kai kalbate Europos komisijos vardu, atsakingas yra kalbėjimas. E, Pone Ema Sander iš NIR generalinio direktorato, iš komisijos. Mums tai yra esminis padalinys Europos komisijoje. Taigi, kokie Europos kaimynysės politikos, kokios galimybės būtų, kokie būtų finansiniai instrumentai moterų teisėms stiprinti jūs taipogi stebėsena ir įgyvendinimu su lyčių lygybės planu dirbate. Taigi, ponė Sandal, nekantrai laukime jūsų pasisakymą. Thank you, and thank you for the invitation. Dėkoju ir dėkoju už tai, kad pakvietėte mane į šį klausimą, kuris skirtas E, rytų ir mm, pietų kaiminystės valstybėm. Ir taip pat noriu pakalbėti ir apie e, šalis, kurios nori tapti ES narėmis. Ir čia mes turime kalbėti apie moterų dalyvavimą įvairiose gyvenimo srityse ir tai prisidėtų prie kovos su radikalizavimu ir terorizmu. 15 metais buvo patvirtintas 16-20 metų planas, kuris leis užtikrinti, kad visi gražų žodžiai taptų veiksmais. Kaip jau buvo minėtas, buvęs lyčių lygybės užtikrinimo planas Mm, nepadėjo, net, netvedė prie norimų rezultatų. E, trūko išteklių, trūko e, vadovavimo, e, trūko mm, nuolatinio dėmesio. Ir tiek komisija, tiek išorės veiksmų tarnyba, tiek valstybės narės nemažai mm, prisidėjo svarstydamos taip vadinamą GAP2 e, planą. Moteris e, ekonominėme ir politinėme gyvenime yra mažai atstovaujamos, ne generalinis direktoratas egzistuoja neilgai. Ir Mm, buvo e, per praėjusius penkerius metus e, kaiminystėje moterų lygių teisų užtikrinimui skirti 103 milijonai eurų, ypač pietų kaiminystės mm, šalims 5 milijonai eurų buvo skirti paremti moteriams verslininkėms ir aktyviau įtraukti moteris į verslą ir į ekonominį gyvenimą rytų partnerystės šalise. NIE generalinis direktoratas e, planuoja e, finansuoti penkis e, kaiminystės valstybėse vykdamus moterų projektus. Jiems skirta 13,5 milijono eurų ir taip pat yra numatęs darbų susijusių ir su Stambulo konvencija kaip jau minėjau, Jūr, e, Gruzija pasirašė šią konvenciją, dabar turime siekti, kad jinai būtų ratifikuota. Taip pat e, siekiame aktyviau, siekiame užtikrinti, kad moterų balsas ir dalyvavimas būtų labiau girdimi, e, labiau jaučiami bet kaip jau buvo pasakyta, turime nuveikti dar daugiau. Norime, kad mūsų skiriama finansinė parama prisidėtų prie lyčių lygybės užtikrinimo. Kaip jau minėjau, turime siekti, kad daugiau moterų dalyvautų visuomenės gyvenime. Ir mes dabar savo direktorate mm, aktyviai dirbame, kad įgyvendintume numatytus e, tikslus. E, to, kas nepavyko įgyvendinti, GEP vienas e, plane, dabar tikimės, kad GEP 2 pavyks tą padaryti. Europos kaiminystės priemonė, pagal ją remsime iniciatyvas, siekiant užtikrinti lyčių lygybę trijose e, teminėse sritise. Ir taip pat e, sieksime, kad turėtume ir reikalingus statistinius duomenis. EPA instrumentas yra skirtas šalims besirengiančioms narystė Europos Sąjungoje, skatinama administracinė reforma, norima rasti potencialių valstybių kandidačių. Vyksta seminarai, ekspertų misijos, e, studijos ir valstybių narių ekspertai važiuoja į šalis kandidatės, dalinasi savo patirtimi, siekiant e, sudaryti TAIEX įvairių renginių dalyvių sąrašus, norima užtikrinti e, tiek moterų, tiek vyrų e, vienodą dalyvavimą. E, taigi per TAEX e, paramą irgi norima užtikrinti lyčių lygybę. Turiu e, daug pavyzdžių, programų ir projektų, kurie finansuojami iš ENI mechanizmo Mūsų darbai, kaip jau minėjau, taip pat siejasi ir su Stambulo konvencija. Socialinis, ekonominis moterų įgalinimas, e, moterų įtraukimas į taikų konflikto sprendimą Sirijoje e, ir taip toliau. E, turime ir projektų, kuriais siekiama padidinti moterų vaidmenį visuomenėje. Visose mūsų programuose yra užtikrinta lyčių lygybė ir turime mm, EBPO atitinkamą rodiklį leidžianti uh, e, sekti, uh, kiek uh, moterų uh, dalyvauja programuose, kaip ly, užtikrinama lyčių lygybė įgyvendinant įvairias programas. Turime klausimynus, turime e, kokybės, projektų kokybės e, peržiūrą numatę. NIE generalinis direktoratas lyčių lygybės klausimus iškelia taip pat ir dialogose su e, politikais. Ir čia noriu pasakyti, kad pilietinės visuomenės parama irgi yra labai svarbi. E, kita mūsų veikla apima tyrimų finansavimą, pavyzdžiui, e, Studijos skirtos išsiaiškinti lyčių situaciją atskirose valstybėse. E, teikiame paramą įvairiom konferencijom, pavyzdžiui, aukšto lygio konferencija Dbilisija e, praėjusiais metais finansavome, kur vyriausiai galiotinė Mogerini buvo pagrindinė e, pranešėja. Buvo klausima, kokią gerąją praktiką galėtume paminėti keičiamės informaciją ir gerąją praktiką su valstybėmis narėmis, su kitais direktoratais, su pasaulio banku, su jungtinių tautų organizacija. Ir aišku, esam pasirengę mokytis, nuolat mokytis ir pasinaudoti e, visą įmanomą gerąją praktiką. Manau, kad tiek dabar galėčiau pasakyti ir laukiu klausimų. Ačiū už pasisakymą. Dabar suteiksiu galimybę kolegoms užduoti klausimus. Ponas Bastija, prašom. Muchísimas gracias por la, toda la información. Dėkuoju. už suteiktą žodį. Dėkoju už visą šiandien išsakytą informaciją. Pirmiausia, dėl to pranešimo. Pranešimas turėtų būti kritiškas ir jame turi būti pasakyta, kad iki šiol bent jau uh, moterų situaciją, ypatingai rytų ir pietų šalise, buvo nekokia. Ir praktiškai tas moterų lygybės klausimas nebuvo prioritetinis. Buvo minima moterų situacija Maroke, Tunise. Čia turime specialų prekybos susitarimą, tarkim. Teisingumo teismas įvertino šį susitarimą kaip e, neteisėta. Buvo apeliacija pateikta, na ir dabar veikia susitarimas su Tunisu šiuose dviejose šalyse moterų situacija yra tragiška praktiškai. Tai dabar buvo paminėtas šeimos kodeksas. Šeimos kodeksas Magrebo šalyse yra žingsnis atgal, nes jo pagrindu diskriminuojamos moteris yra. Štai pavyzdžiui, aš kaip žurnalistas turėjau galvos daryti interviu su moterimis, kurios gavo pabėgėlių statusą, todėl kad buvo tiesiog smurto prieš moteris aukos. Aš manau, kad sustarimai su ES turi būti naudojami tam, kad būtų jiems spaudimas daromas, tam, kad šiuose šalise teisinė bazė būtų patobulinta. Tik dabar norėčiau paklausti, kaip galima būtų pasinaudoti susitarimai, sustartimis tomis, nes man atrodo, kad būtent čia ir būtų tas stipriausias instrumentas, kurį galime panaudoti prieš tą šalis. Na ir dabar bendro pobūdžio klausimas. Antrajame e, pranešime buvo kalbama apie tarp valstybinius judėjimus, kurie kovoja prieš e, lyties ideologiją, prieš e, lygybės ideologiją kurią bando skleisti Europos Sąjunga tose šalyse. Mes jau girdėjome uh, tą vadinamąją lyties teoriją, aš nelabai žinau, kas tai yra, sako kalbėtojas, bet štai pavyzdžiui, Valencijos arkivyskupas visai neseniai tokį pranešimą padarė, Manau, kad ES gali kovoti prieš tokius judėjimus, prieš tokius totalitarnius netgi judėjimus ir kovoti prieš tokiamis patriarchalinėmis, su tokiamis patriarchalinėmis tendencijomis. Na ir galiausiai. Mūsų įnašas rengiant šį pranešimą prisidės prie situacijos gerinimo. Tikiuosi bent jau. Ir manau, kad e, labai svarbu čia sutartimis pasinaudoti. Reikėtų parengti tikrai aukščiausio lygio pranešimą, nes e, šis klausimas nepaprastai svarbus yra. Situacija kaimininėse šalyse įtakoja ir situacija Europos Sąjungoje. Reikia keistis informaciją, reikia bandyti įtakoti tas šalis. Ir manau, kad jeigu niekas ten nesikeis, tai atitinkamai situacija dėl to gali nu, būti pablogėjusi ir mūsų moterų atžvilgių. Jeigu dabar matome, kad moterims moteris nėra įgalinamos, tai tiesiog galime e, tomis sutartimis pasinaudoti, reikėtų tuo pasinaudoti. Ačiū dabar žodis poniai Nolinai. Dėkoju už suteiktą žodį. Aš norėčiau taipogi padėkoti kalbėtojams. Taip, šis klausimas be galo įdomus yra ir ko gero apie jį dar daug kalbėsime. Aš tik tai norėjau vieną aspektą paminėti susijusiu su moterų teisėmis. susijusiu su Europos kaiminystės politika. Noriu tik tai priminti vieną komisijos pranešimą, kuris neseniai buvo patvirtintas. Komiteto pranešimą tiksliau. Autorė buvo ponia Gabriel, Gabriel. Ir tame pranešime buvo kritikuojamas elgesys su moterimis e, Maroko užimtose teritorijose. Sakavidų tautos moteris buvo prievartavimus ir bandoma jomis pasinaudoti tam, kad būtų palaužta ta tauta. Praeitam, praeitos sesijos plenarinio posėdžio metu pranešimas buvo patvirtintas netgi. Taigi moterų kova už savo teisės buvo paremta Magrebo regione. Čia būtų apimta ir užsienio okupacijos aspektas, tas būtų apimtas. Norėčiau dabar paklausti, ar būtų konkrečių programų, e, pavyzdžiui, Palestinos moterims paremti, kurios yra Izraelio okupacijos aukos. Taipogi, ar būtų panašių priemonių numatytas Sahavi e, moterims, kurios dėl Maroko okupacijos smurtą kenčia. Štai pavyzdžiui, yra ir su Izraeliu, ir su Maroku pasirašytos priekybos ir kitokio pobūdžio sutartys. Galbūt tuo galima būtų pasinaudoti. Na ir dar nežinau, ar jūs išgir, ar girdėjote paskutinius pasisakymus apie moterų teisės. mes dabar skiriame lėšų, mano manimu, gėdingam susitarimui ir manau, kad mes taipogi galime vieną vertus kalbėti politiškai korektiškai, tačiau veikti polit ir, ir politiškai šioje srityje. Dėkoju. Dėkoju, sako pirmininkė. Ar būtų daugiau E, klausimų. Jeigu ne, tai aš tada pasinaudosiu progą ir užduosiu taipogi vieną klausimą. Vienas būtų bendras klausimas visiems kalbėtojams. Jeigu dabar vieną gerąją praktiką reikėtų išskirti jūsų pristatytoje srityje, kokiegi būtų ta geroji praktika ir kągi mes galime sustiprinti, kągi mes galime paremti. Na ir dar vienas labiau specifinis klausimas, poniai Grebalskai. Žebalskai mane labai sužavėjo, kaip jūs giliai, giluminės priežastis tokių judėjimų nagrinėjote. Taigi dabar norėčiau paklausti, kaip jūs paaiškintumėte tokių judėjimų sėkmę visuomenėje? Ir kodėlgi dabar kritikų, e, kritikai nesusilaukia tiek palaikymo. Kodėl dabar moteris yra taip žeminamas? Na ir dar klausimas ponui Forest. Parlamentinės diplomatijos vaidmuo, koksgi čia galėtų būti? Aš manau, kad labai svarbu čia kalbėti ne tik tai apie tai, kad moteris nėra pakankamai atstovaujamos institucijose, bet mes parlamente galbūt galėtume kažką tai padaryti. Taigi dabar norėčiau paklausti, kaip parlamentinė demokratija galėtų prisidėti prie moterų teisų stiprinimo. Na ir dėl migracijos. Vienas su aktualijomis susijęs klausimas. Ar mes turime konkrečių skaičių statistinių duomenų apie migracijos mastus? Štai turime tik tai bendruosius skaičius, bet e, ar galime, pavyzdžiui, apversti šią tendenciją kažkaip tai, a, pakeisti tendenciją? Ir čia būtų mano klausimas susijęs su emigracija iš tų šalių į kitas šalis. Na ir dar kitas klausimas moterų švietimas. Ko gero, tai yra vienas iš pagrindinių klausimų. Ir kai aš kalbu apie moterų švietimą, aš kalbu ne apie pradinį ar vidurinį mokymą, aš kalbu apie e, universitetinį mokymą. Aš manau, kad moterų lygybės klausimas glaudžiai yra susijęs su universitetiniu lavinimu, su švietimu. Taigi dabar žodį suteiksiu kalbėtojams tam, kad jie atsakytų į užduotus klausimus. Pone Kacarova, galbūt jūs galėtumėte pradėti. Talking about um, answering your question. Dėl jūsų klausimo apie teigiamus pavyzdžius. Aš manau, kad e, kalbant apie taikos procesus ir galimybę moteriams dalyvauti taikos dėrybose, gerų pavyzdžių ar didžiausi nuopelnai galėtų būti priskirti pilietiniai visuomeniai ir moterų grupėms pilietinė visuomenė labai gyvybinga, aš sakyčiau, daugelį rytų partnerystės šalių. Kai kuriuose jų žmogaus teisų gynimo aktyvistai persekiojami, pavyzdžiui, neatsiprašau, aš turbūt čia dabar neigiamą pavyzdį vėl pateikiu, bet e, tai neišvengiama. Pažiūrėkime, kas vyksta Azerbaidžane, Baltarusijoje, persekiojami žurnalistai, žmogaus teisų gynėjai, Ukrainoje taip pat. Prieš tris dienas moteris dirbanti humanitariniai organizacijai buvo pagrobta Luganskė karinių grupuočių, ji buvo apkaltinta šnipinėjimu o ji dirba Mercy Corps um, organizacijai. Ji yra humanitarinė darbuotoja. O kitoje konflikto pusėje viena iš trijų uh, moterų merė, uh, moterų merių Nelištepė tapo kaip atpirkimų ožių. Ji sulaikyta ir kalinama jau trejus metus, kaltinama prorusiškomis, pro, prorusišką poziciją. Nors nėra jokių įrodymų, kad e, ji palaikytų Rusijos pusę, nors ji tiesiog yra Slavenko miesto merė. Tai geriai pavyzdžiai būtų iš pilietinės visuomenės, nes pilietinė visuomenė, nepaisant visko, nepaisant grasinimų ir pavojų, moterų grupės yra organizuotos ir veikia organizuotai. Aš per paskutinius šešis mėnesius buvau Dnepropetrovskė ir mačiau, e, kaip moteris, kurios yra šalies viduje perkelti asmenys, jos gyvena iš labai nedaug, jos pabėgo iš Donetsko ir Lugansko gelbėdama savo gyvybę. Jie susibūrė į mažas organizacijas, į nedidelės grupelės, tam, kad gintų viduje perkeltų asmenų teisės ir ne vien moterų, bet visų konflikto paveiktų žmonių. Tarptautinė bendruomenė e, stengiasi kurti apsaugos forumus, koordinacinius susitikimus Ukrainos karo zonose Ir bandoma įtraukti tas moterų mm, grupės, nes jos yra kritinis e, balsas, reakcija į mūsų veiksmus. Ar mes e, tinkamai nukreipiame savo humanitarinę pagalbą, ar mes tinkamai nukreipiame savo finansavimą konflikto zonose. Taigi aš sakyčiau, kad geriai pavyzdžiai yra pilietinės visuomenės ir moterų teisų gynėjų. Ačiū visiems už pastabas ir klausimus. Du klausimai buvo man užduoti, kodėl tokie galingi tie tradicionalistų judėjimai ir ką galime padaryti, kad tai pakeistume. Mano hipotezė ar argumentas pagrindinis yra tas, kad tie judėjimai, mm, jų dėmesio centre nėra e, lytis. Taip jie užsipuola, e, ar jie pasisako lyčių klausimais, bet e, jų pagrindinė veikla yra ne šioje srityje. Tų judėjimų esmė aš sakyčiau, yra tame, kad jie kūrė naują Europos viziją. Europą, kuri remiasi kitomis, kitokiamis vertybėmis nei ta, kurią mes pažįstame. Tai aš sakyčiau, kad šių judėjimų populiarumo priežastis yra nesaugumas. Žmonių nesaugumas, globalizacijos baime, neligybė, tai, kad e, žmonės jaučia orumo e, stoką, tai, kad jie neturi jokios įtakos politiniam gyvenimui ir tie judėjimai yra populiarūs, nes apsimeta, kad gali išspręsti visus šios klausimus ar suteikti atsaką į tos klausimus. Jūs jaučiate nesaugus. Tai saugumo garantas yra tradicinė šeima. E, jūs e, nesijaučiate susiję su kitomis e, šalimis ir kai stabiliais ryšiais, tarptautinė bendruomenė gali atsakyti. Taip pat tradiciniai lyčių vaidmenys yra pristatomi kaip saugumo ar stabilumo garantas. Taigi, uh, Na kaip galima spręsti šią problemą? Galbūt jūs tikitės labai konkretaus atsakymą, bet galėčiau pirmiausia, kaip jūs sakėte, pradėti kurti alternatyvų diskursą ir kalbėti kitaip. Aš tikrai manau, kad e, politikos kryptis, politikos veiksmai moterų teisų srityje, tai, kas iki šiol buvo padaryta, yra vertinga bet e, mes matome, kad tie judėjimai dabar užsipuola būtent tas politikos kryptis ir veiksmus, taigi mes turime eiti toliau nei šios programos ar veiksmai. Ir galbūt mes turėtume e, pateikti aiškes, aiškesnį atsaką į visas tas baimės, kurios maitina tuos judėjimus. Globalizacija, nesaugumas, pateikti geresnį atsakymą nei kad pasiūlo neotradicionalistiniai judėjimai. Ir paklausėte apie gerus pavyzdžius, aš paminėčiau štai kokį. Reikėtų galbūt um, įtraukti visuomeninius judėjimus, nes uh, Jie dirba su eiliniais žmonėmis ir geriau nei bet kas supranta sunkumus ir uždavinius kylančius eiliniam žmogui. Taigi būtent tokie visuomeniniai mm, judėjimai, visuomeninės organizacijos gali mm, pasiūlyti sprendimus, kurie, mm, kurie atitiktų žmonių poreikius. Galbūt e, iš tikrųjų tai toks pradinis pasiūlymas, nes tie judėjimai, apie kuriuos aš kalbėjau, apie juos tik pradedame rinkti informaciją, bet tai būtų pirmas žingsnis. Dėkui. Pirmas klausimas buvo, e, ar galima naudoti, e, paspausti tokiam valstybėm ES laisvosios priekybos sustarimus su jomis, jei 2007 metų ir praėjusiu metu lapkričio komunikatus palygintume, tai jaučiamas pereimas nuo siekio labiau užtikrinti žmogaus teisės prie siekio labiau užtikrinti saugumą ir stabilę situaciją. Europos Sąjunga e, derasi dėl partnerystės, dėl kurios e, bendrai sutariama ir tie nauji bendradarbiavimo susitarimai yra tokie, e, kuriuose ES nieko negali primesti kitai šaliai, nes jie yra kaip tokia bendra mm, platforma, e, kurioje susitarta dėl to, e, kas abiem pusėm primtina. Taigi nelabai galime paspausti uh, tokias šalis išskyrus Tunisą, Jordaniją, bet sustarime su Egiptu mm, tokios galimybės nėra. Toliau mm, diplomatija. Reikia naudotis įvairiomis priemonėmis, o jūs mm, taip pat ir per parlamento posėdžius galite įvairias priemonės aptarti, kai vykstate kažkur susitikti su kitos valstybės parlamentarais, tai žinote, kad jie yra uh, išrinkti atstovai. O kalbant apie gerąją praktiką, netaip seniai buvau Jordanijoje, kur buvo pristatytas veiksmų platas siekiant užtikrinti uh, lyčių lygybę, jis iš tiesų daug žadantis ir mm, platus, bet čia yra du dalykai, kurių reikia vengti, kaip paskiriamas kontaktų centras, e, kuris užsimtų lyčių e, lygybės įgyvendinimu, tai paskirus tą centrą šie klausimai užmirštami ir taip pat uh, E, tas klausimynų pildymas, tų, tų pliusų dėjimas. E, tai aš norėčiau pasakyti, kad tik aukščiausių lygių yra veikiama. Galima užtikrinti, kad tie veiksmų planai bus įgyvendinti nes tik taip, tik, tik tada galime pasiekti e, rezultatų. Tai pirmiausia reikia, kad komisija pripažintų šių veiksmų svarbą. Aš e, pasakysiu, kad delegacijų vadovai turės pateikti ataskaitas apie lyčių, lygybių, e, lyčių lygybės planų įgyvendinimą. Dabar šie dalykai yra numatyti. O pirmasis klausimas dėl priekybos susitarimų ir ES vaidmens. Aš į šį klausimą atsiųsiu atsakymą raštu, nes e, jis liečia taip pat ir išorės veiksmų tarnybą bei priekybos generalinį direktoratą. Aš už juos negaliu kalbėti. Taigi gausite išsamų atsakymą raštu. Trečias klausimas. E, kokią, kokį vieną gerosios praktikos pavyzdį galėtume e, pabrėžti? Labai gerai, kad yra tos gerosios praktikos pavyzdžių, bet turime neužmiršti, kad jie visuomet yra susiję su konkrečiu kontekstu, su konkrečia situacija ir negalima tų pavyzdžių visur taip pat naudoti, nes viskas priklauso nuo realios situacijos. Taip pat turime suprasti, kad mūsų viltis, taip pat ir įgyvendinant lyčių lygybę, užtikrinanti veiksmų planą, turi būti realistiški. Ir turime e, suvokti, ką galime pasiekti per penkerius metus ar per kokį kitą laikotarpį. Migracijos klausimas. Aš irgi raštu pateiksiu atsakymą, nes čia uh, kartu norėčiau atsakyti su kolegomis, kurie užsima migraciją. Švietimas. Švietimo klausimas yra labai svarbus. Švietimas patenka į lyčių lygybės užtikrinimo veiksmų planą. Ir kalbant apie rytų partnerystės šalis, Tai mm, švietimo srityje e, mes galbūt e, užmirštame Romų vaikus, kurie ne visuomet gali mokytis ir čia reiktų neužmiršti ir berniukų. Nes tai irgi yra susijęs su lygybės užtikrinimu. Dėkui. Merci beaucoup. Merci. Dėkoju kalbėtojams už pasisakymus, už atsakymus taipogi. Dabar turėčiau padaryti išvadą. Na, man atrodo, išvada gali būti, gali būti iš dviejų sakinių. Pirmiausia, išvada tokia yra, kad šiuo klausimo svarstyti dar baigti negalime, dar liko daug ką padaryti, turime dar daug ką padaryti, daugiau bendradarbiauti, daugiau paramos teikti. Ir jeigu dabar turėtume identifikuoti keletą sričių, tai jūs kalbėjote daugiausia apie moteris, moteris kurios dalyvauja sprendimų prieimime. Kaip kad ponia Kacarova sakė, labai svarbu yra dirbti nacionaliniu lygiu, vietos lygiu taipogi, bet taipogi užsienio politikai nemažą dėmesį skirti. Moterų vaidmuo svarbus ne tik tai uh, e, sprendžiant konfliktus, bet taip pat siekiant užtikrinti taiką, saugumą ir stabilumą. Antrojo pasisakymo metu uh, mes supratome, kad uh, yra tokių judėjimų, kurie kalba apie moterų vietą, tai tie judėjimai taipogi su saugumu ir stabilumu susiję. Labai svarbu yra švietimo aspektą čia pabrėžti. Gerosios praktikos pavyzdžius, be jokios abejonės, aš pasižymėjau e, visuo, pilietinės visuomenės, aso, nevyriausybinių organizacijų vaidmuo čia labai svarbus, kurie dirba kiekvieną dieną Taigi visiems šiems instrumentams, iniciatyvams reikia skirti atitinkamą dėmesį. Taipogi moterų e, vaidmuo labai svarbus ekonomikoje, versle, taikos, e, taikos palaikymo, švietimo, smurto prieš moteris klausimas svarbus. Pone Forest, jūs uh, pateikėte mums dabar, dabar galimybę remiantis konkrečiais pavyzdžiais bendresnės išvadas padaryti. Aš čia e, noriu paminėti ir Stambulo konvenciją, ir kitus aspektus. Manau, kad dar daug ką galima nuveikti taip pat ir valstybėse narėse. Na ir migracijos aspektą būtina pabrėžti, būtina bendradarbiauti tarp skirtingų šalių. Europos komisija sakė, pernelyg nebandyti apibendrinti, o žiūrėti į konkrečias situacijas. Aš tai pasižymėjau, tačiau ko gero pagrindinis dalykas čia būtų toks, kad dar liko daug ką nuveikti, turime veikti aktyviau, dirbti daugiau. Ir dar kartą norėčiau Jums padėkoti už labai taiklius, svarbius pranešimus. Ir aš tikiuosi, kad šis pranešimas bus žingsnis į priekį, ginant moterų teisės rytų ir pietų partnerystės šalyse. Dėkoju visiems, dėkoju visiems kolegoms, nekantrai laukiu, e, galėdama tęsti, da, ne, nekantrai laukiu, kol galėsiu toliau tęsti darbą su šešėliniais pranešėjais. Taipogi pirmininkė dėkoja ir vertėjams. Nebuvo numatyta iš pradžių dirbti taip ilgai, Taigi dėkuoju ir gero vakaro visiems.